Of... Mėly kolegos, pradėkim mūsų komiteto posėdį šiandieną. Pirmas darbo atvarkės punktas, e, darbo atvarkės tvirtinimas. Nėra siūlymų keisti darbo atvarkės projektą, kurią, kurį jūs gavote, jeigu nebūtų prieštaravimų dabar. Iš jūsų pusės tai laikysim, kad darbo tvarkę patvirtinome. Antrasis punktas - pirmininko pranešimai. Aš noriu Jūs informuoti, kad, kad spalio 9 dieną koordinatoriai paskyrė poną Kavada pranešėjų dėl ponios e, Ingeborg Greslė imuniteto panaikinimo. Ponas Regner e, rengs pranešimą dėl pono Steve Brua imuniteto. Ponas Zviefka bus pranešėjas rengiant reglamentą dėl reglamento 20154848 dėl nemokumo procedūrų A priedo. Aš pats patvirtintas kaip pranešėjas rengiant pranešimą dėl 2016 metų ES bendrojo biudžeto įvykdymo, skirsnio dėl teisingumo teismo. Ponas Krisogonas renks pranešimą, e, tikriau sakant, renks e, nuomonę dėl ES makroprudencinės priežiūros finansinių sistemų Pone Hautala renks pranešimą, nuomonę apie žiniasklaidos pluralizmą ir laisvę Europos Sąjungoje. Koordinatoriai tam pačiam posėdį nusprendė nerenkti jokių dokumentų dėl peti komiteto peticijos 0178 2017 ir pirmininkas Petį komiteto pirmininką atitinkamai informavo. Taip pat nerenksime pranešimą, e, nuomonės dėl ekon komiteto pranešimo dėl e, reglamento, dėl integruotų finansinių rinkų pakeitimo. Taip pat nerenksime nuomonės inta komitetui e, dėl e, dokumento susijusio su užsienio tiesioginių investicijų kontrolė ES. Taip pat nerenksime savo nuomonės moterų teisų komitetui dėl lyčių lygybės žiniasklaidos sektoriuje ES. Mes taip pat patvirtinome jūri komiteto klausimų programą kitų metų pirmam pusmečiui. Tam taip pat jau pritarė ir parlamento biuras. Koordinatoriai sutarė, kad ypač svarbu yra tinkamai taikyti imuniteto principus. Toliau bendra Jūri ir Afko darbo grupė dėl tarp institucinio susitarimo, dėl geresnės teisėjų kūros įgyvendinimo šiandien baigė savo darbą, pritarė e, tos darbo grupės veiklai ir ponas e, Richardas Korbetas ir aš pats rekomendu, e, rekomenduosime dabar darbų grafiką, kuris leis mums lapkričio 28 dieną bendrame Jūri ir Afko posėdėje patvirtinti tas rekomendacijas. Toliau, jeigu nebus gauta jokių prieštaravimų dėl uh, spalio 2 ir 9 bei 10 e, spalio posėdžių protokolų, tada laikysime, kad tiems protokolams pri, e, pritarta. Eisime dabar prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. E, rekomendacijų projektas dėl Marakešo sutarties, dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarimo akliems, regos sutrikimą ar kitą spausdinto teksto skaitimą negalę turintiems asmenims. Suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Anderson. Dėkuoju, pirmininkė, Marakešo pakete yra ir direktyva, ir reglamentas, ir tarp institucinėse dėrybose 13 rugsėjo e, pavyko pasirašyti sustarimą tarp parlamento, tarybos ir komisijos. Tai suteikia geresnę galimybę žmonėms turintiems regos sutrikimus e, akliesiems ir e, kitas spausdinto teksto skaitimo negalę geriau susipažinti su paskelbtais kūriniais. Aš e, dabar mes turime pritarti šitam sustarimui, e, mes turime padėti tarybai ratifikuojant Marakešo sutarį, todėl aš rekomenduoju, kad parlamentas pateiktų savo sutikimą tarybai ratifikuoti Marakešo sutartį. Dėkoju panui Andersen. Ar nori kas nors iš narių kalbėti šiuo klausimu? Atrodo, kad ne. Ar komisija, ką norėtų pasakyti, prašom. Dėkui, pirmininkė. Labai glaustai galiu pasakyti, komisija nori pasveikinti pranešėją poną Anderseną ir išreikšti didelį pasitenkinimą dėl pažangos e, dirbant su šiuo svarbiu dokumentu, dėl Marakešo sutarties e, ratifikavimo. E, kaip jūs minėjote, taryba jau priemė savo sprendimą, dar parlamentas yra pasiruošęs savo sutikimą pareikšti E, komisija e, visuomet e, džiaugiasi Europos parlamento parama, dirbant su šiuo dokumentu. Per pastarosius metus turėjome tam tikrų kliūčių, bet jos yra nesusijusios su sutarties turiniu, o su ES tarptautinėmis kompetencijomis šioje srityje, bet paskui atsižvelgiant į Teisingumo teismo E, nuomonę ir tarybos bei parlamento pastangas e, esame pasiruošę ratifikuoti šią sutartį, taigi komisija nori pasveikinti parlamentą ir padėkoti pranešėjui dar kartą. Dėkui, nėra daugiau norinčių kalbėti. E, paminėsiu tik tai, kad jeigu esu tikras, pakeitimus galima teikti iki 22 lapkričio vidurdienio. Kągi galime baigti šio darbo tvarkės punkto svarstymą. Penktasis punktas e, kompromisinių pasiūlymų svarstymas. Eina kalba apie mm, e, jurisdikciją ir sprendimus susijusius su tam tikrų e, pareigomis bei tarptautinių vaikų grobimų pripažinimas ir vykdymas tai naujos redakcijos dokumentas. Norėčiau suteikti žodį ponui Zvieškai, pranešėjai žodį, bet jo nėra salėje. Jis tiesą sakant keliauja iš oro uosto, yra įstrigęs kažkur, tai aš perskaitysiu tai, ką jis man yra atsiuntęs perskaityti jo vardu. Uh, Atsižvelgiant į rytojaus balsavimą, pranešėjas norėtų padėkoti visiems prane, e, šešėliniams pranešėjams ir personalui už puikų bendradarbiavimą dirbant su šiuo dokumentu ir už bendrą svarbiausių problemų supratimą. Kompromisiniai pakeitimai susitelkia ties trim svarbiausiais klausimais - vaiko išklausimas, tarpininkavimo procedūra ir vaiko įkurdinimas užsienyje. Mes stengiamės pasiekti kuo geriausią rezultatą vaikui sudėtingoje ir sunkioje globos bylų situacijoje. Ir tais atvejais, kai tėv, vienas iš tėvų pagrobė vaiką, e, mes norėtume e, paprašyti tarybos ir komisijos naujausios informacijos apie dėrybą su valstybėmis narėmis Nepaisant to, kad e, parlamentui šį kartą tenka tik tai konsultacinis vaidmuo, mes e, norėtume ateityje išgirsti apie dėrybų rezultatus jūri komitete. Tai e, štai ką ponas Zvievka mums nori pasakyti. Noriu suteikti žodį dabar poniai Haldi Koit, Bruselis 2 A reglamento darbo grupės pirmininkiai, pirmininkaujant Estijai, kad ji e, pateiktų mūsų informacijos apie kol pasiektą pažangą. Dėkoju. Gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami kolegos, man didelį garbė kad ponas Vievka pakvietė mane padaryti tą trumpą apžvalgą apie tai, kaip pasikeitė teisės aktai, ką daryba mano šiuo mūsų aptariamu klausimu. Kaip jau sakiau, Andikol tai yra mano vardas ir pavardė. Esu darbo grupės vadovė šiuo klausimu taryboje tol, kol truks estijos pirmininkavimas. Manau, kad žinote, kad darybos Liepa 2016 jau prasidėjo, dar pirmininkaujant Slovakijai. Atmosfera buvo labai draugiška, diskusijai sudaryta, mes diskutavome ir su Maltos pirmininkavusios atstovais ir taip pat su Slovakijos atstovais. 2017-aisiais kovo darybos baigėsi, dar pirmininkaujant Maltai, antras pirmojo skyriaus peržiūra, kur kalbama apie apibrieštis ir apriepti, buvo aptarta ir jurisdikcijos reikalai. Ten irgi dėrėtis buvo baigiamas 17 metų Liepą. Estija dabar. Estija turėjo 9,5 dienų darbinių susitikimų ir dar laukiame vienos dienos darbinių susitikimų, tai ji bus gruodį. Buvo e, suorganizuota daug svarbių diskusijų, pavyzdžiui, buvo kalbėta apie tai, Apie egzekvatūros panaikinimą buvo kalbama apie prieigą prie vaiko, prie tėvų, e, tol, kol vyksta procedūra, apie jų bendravimą tarpusavėje, buvo taip pat e, e, aptartos bendradarbiavimo nuostatus ir taip pat buvo diskutuota apie 99, 96 Hagos konvenciją, 96 metų Hagos konvenciją. Paskui buvo peržiūrėtas trečias skyrius dėl tarptautinių vaikų grobimo ir penktasis skyrius dėl bendradarbiavimo tarp e, struktūrų atsakingų už vaikų teisės. Paskui šešto skyriaus antroji peržiūra įvyko, įvyks gruodžio mėnesį dėl bendrų nuostatų. Mes tikimės, kad gruodžio mėnesį šis darbas bus ir užbaigtas. E, peržiūrėsime visus straipsnius. Gruodžio mėnesį, kai susirinks Teisingumo ir Taus reikalų taryba, mes kalbėsime apie egzekvatūros panaikinimą dėl visų tėvų atsakomybės klausimų. Ir mes taip pat lauksime gairių, taip pat dėl tam tikrų teisinių moralinių nuostatų susijusių su šias rytim. Mes čia matome tris galimybės. Arba remtis Briuselio vienas dokumento Ar galbūt galėtume ir iš Briuselio 2 pasisemti tam tikros informacijos. Galbūt kombinuosime abu dokumentus, kad galėtume rasti kažką, kas tiktų visoms valstybėms narėms ir kad būtų galima vienbalsiai pritarti šiam dokumentui. Briuselio vienas sistema daugiausiai yra sutelkta prie galimų iššūkių, e, iššūkių kiek valstybėms įgyvendinant e, tas nuostatas. Antras variantas būtų mišri sistema, kas būtų panašu į tai, kas veikia dabar, gal būtų kažkokių privilegijuotų atvejų įtraukta. Briuselis vienas e, yra paremtas egzekvatūros panaikinimu kitiems sprendimams. Bus numatyti saugikliai, gynybai ir galbūt būtų apriboti tie atvejai, kai privilegijuotas statusas gali būti laikomas primtinų dalykų. Ir tai reikštų, kad procesas gali vykti dviejose skirtingose valstybėse narėse. Gruodžio mėnesio taryboje taip pat uh, e, renksimės Bulga, būsimam Bulgarijos pirmininkavimui, prasidės antroji ketvirtos skyriaus e, peržiūra. Mes buvom susitikę su ponu Zviefka ir jo komanda E, mes supratome, kad pakeitimai, kurie buvo pasiūlyti parlamento, tie kompromiso pakeitimai buvo pateikti siūlant naują redakciją ir taryba tuo džiaugiasi, mes taip pat supratome, kad jums svarbios yra trys temos e, - vaiko priežiūra, tarpininkavimas ir e, vaiko apgyvendinimas, kai byla tarp valstybinė. E, buvo taip pat birželį tarybos metu diskutuojama apie tai dar pirmininkaujant Maltai. Buvo nuspręsta, kad 20 straipsnis turėtų būti išlaikytas. Tai reiškia, kad bus tam tikrų horizontalių įsipareigojimų išklausyti vaiką. Ir taip pat reikia apibriežti, kaip tai turi būti daroma ir dėl to turi viskas būti nuspręsta nacionaliniais teisės aktais. Mes taip pat nurodomąją dalį siūlome įtraukti kad būtina e, tojais atvejais, kai vaiko tenka išklausyti, būtų atliekama draugiškiausių vaikui būdų. 12 straipsnis. E, e, atsižvelgiant Junktinių tautų konvenciją dėl vaiko teisių ir taip pat į Teisingumo teismo priimtus sprendimus. Mes taip pat nusprendėme, kad turėtų būti tais atvejais, kai vaiko neišklausoma, uh, E, nagrinėjimo veiksmai turėtų būti laikomi negaliojančiais. Ir mes manome, kad vaiko teisė būti išklausytam turi būti gyvendinta visais atvejais. Dėl tarpininkavimo mes pasiūlėme atskirą straipsnį, kurį siūlome įtraukti į vaikų grobimo skyrių, kad būtų labiau matomos tos nuostatos. Mes taip pat manome, kad e, kompetentingos vaiko teisų struktūros turi padėti likti tarpininkavimo veiklą. Mes taip pat siūlėme ir alternatyvius sprendimus, prijungti šį tekstą, pavyzdžiui, prie e, tarpininkavimo direktyvos. Mes manome, kad reikėtų galbūt horizontalesnio straipsnio susijusius tarpininkavimu, tačiau uh, Gaila yra štai dėl ko, kadangi jau turime galiojančią tarpininkavimo direktyvą, valstybės narės nemano, kad reikia papildomo straipsnio. Mes pabandėme įtraukti kuo daugiau pasiūlytų nuostatų, kad tam tarpininkavimui būtų atskiros straipsnio dėka suteikta daugiau matomumo. Na ir galiausiai dėl įkurdinimo, kai byla tarp valstybinė. Rugsėjo mėnesį buvo ilga diskusija šiuo klausimu ir buvo nuspręsta, kad turėtų būti skirtinga procedūra pasirinkama priklausomai nuo to, kaip vaikas turi būti kurtintas su šeimos nariais atskirai ar kažkur kitur. Ir būtina apsispręsti, kur vaikas bus įkurtinas ir kiek laiko - ilgam laikui ar trumpam laikui. Mes supratome, kad e, neįmanome faktiškai pateikti vienareikšmio atsakymų šiam klausimui, kadangi nieks nežinojo iš mūsų, kas kas yra šeimos nariai ar globėjai šiuo atveju, nes šeimos interpretacijos visais atvejais buvo skirtingos. Tad vėlgi teko kalbėti apie ilgalaikę globą ir ar įkurdinimą, ar trumpalaikį įkurdinimą. Ir kada laikytinas tas įkurdinimas trumpalaikiu, kada ilgalaikiu. Mes nusprendėme dirbti toliau, tobulindami sistemą, kai būtų apimtas bet koks įkurdinimas, bet kokios trukmės įkurdinimas. Ir iki to laiko, kol vaikas turi išvykti pas uh, giminaitį arba tie, kurį nors iš tėvų, jeigu jis gyvena užsienyje. Uh, Taip pat turime nurodomąją dalį pasiūlę, kur kalbame, kad būtų e, apimti tokie dalykai kaip globėjo paskirtimas, vaiko perkelimas. Tie dalykai kol kas nėra visai numatyti, tačiau jeigu globėjas gyvena kitoje valstybėje negu vaikas, vaikas turėtų būti perkeltas. Ir tuo atveju tai reikštų, kad globėjas buvo paskirtas ir vaikas keliauja pas jį. Mes taip pat valstybėms narėms siūlėme susitarti tarpusavyje kad būtų galima konsultavimosi procedūrą supaprastinti, kalbant apie šios dvišalius santykius. Na, bet pažiūrėsime, kaip viskas klostėsis nagrinėjant kitą tekstą. Na ir apibendrindama norėčiau padėkoti Europos parlamentui už puikų bendradarbiavimą. Taryba lauks Europos parlamento ataskaitos dėl Bruselis 2A dokumento ir tikimės, kad būsimoji pirmininkaujanti valstybė irgi teiks informaciją, kaip viskas vyksta ir pasidalins informaciją taip pat apie tai, kaip vyko dėrybos. Dėkoju ir jeigu turite klausimą, esu pasirengusi juos atsakyti. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksime žodį kolegoms, galbūt jie norėtų pakomentuoti ar paklausti. Kolega Būda, prašau. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau prist... <clears throat> už pristatymą padėkoti, tačiau dar norėčiau padėkoti Panajevskai kuri... už pastangas, kurį įdėjo rašant šį pranešimą, kuris yra gana delikatus, kadangi kalbama apie vaikus, apie tai, kaip jie, reikia jais pasirūpinti, ypatybėmis įvairiomis, m, mm, atsižvelgiant į tai, su kokia specifika susidurėme tokiame ankstyvame amžiuje. Aš norėčiau paklausti, e, ar taryba numato tokią sudėtingą įgyvendinimo procedūrą, pavyzdžiui, sprendimas, teisinis sprendimas dėl vaiko priežiūros vaikų valstybėje. Ką daryti? Konkrečių pavyzdžių, pavyzdžiui, Ispanijoje reikėjo nustatyti priežiūrą vaikui, kuris buvo Ispanijoje, Rumunijoje. Tai kaip jį iš tos Rumunijos į Ispaniją atgabenti? Kiek žinau, to nebuvo galima įgyvendinti, mm, tai netai paprasta. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse narėse, o konkrečiai Rumunijoje, yra nustatytos tam tikros procedūros, taikomos skirybų atveju ir vaiko priežiūros atveju. Tai galima pasiekti tarpusavio susitarimo e, pagrindų per notarą arba per kažkokias tai valdiškas institucijas, kurios sudarinėja civilinės metrikacijos e, e, įstaiga, kurios sudarinėja santokas, tai tos civilinės metrikacijos įstaigos gali santokas ir nutraukti. Kai buvau Rumunijoje, mačiau, kad yra be galo daug problemų susijusių su skyrybomis. Kaip tada vat, parlamentas turėtų elgtis, kaip tą sprendimą įgyvendinti? Dėkoju, ar būtų dar klausimų? Klausimų nėra. Tuomet paprašysiu pirmininkaujančios valstybės atsakyti į pono Budos užduotus klausimus. I hope I... Dėkui, tikiuosi, kad supratau klausimą teisingai, kaip gali būti vaikas perkeltas iš vienos valstybės į kitą. Na visų pirma, e, turime teismo sprendimų tarpusavio pripažinimą. Minėjau, kad eksekvatūros panaikinimo problemas spręsis taryboje gruodžio mėnesį, tai kol kas nežinome, kaip tą padarysim. E, gal gal bus kažkokia sprendimų įgyvendinamumo deklaracija numatyta. Na, o kol kas e, mes e, bandėme e, praplėsti centrinių institucijų prievalės, kad jos galėtų spręsti įvairesnių tipų atvejus ir padėtų įgyvendinti sprendimą kai neina kalba apie privalomą įgyvendinimą, bet, kaip, pavyzdžiui, jūsų atveju, kai vaikas turi būti perkeliamas į kitą valstybę narę, tai centrinė institucija gali padėti e, paieškoti geriausio būdo tai padaryti. Pavyzdžiui, vaiko apsaugos pareigūnas galbūt yra pasitelkiamas, kad e, nuvažiuotų to vaiko paimti arba būtų vaikas pasitiktas prie sienos ir tokiu būdu specifinis sprendimas kiekvienu tokiu sunkiu atveju būtų randamas. Aš tikiuosi, kad tai atsako į jūsų klausimą. Mr. Budu, are you satisfied? Okay. Ponas Budu, ar jūs tenkina atsakymas? Gerai, tai tada žodis poniai Gebhardt. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už vėlavimą, bet vėlavo mano lėktuvas. lėktuvas. Ponas Zivka buvo tame pačiame lėktuve ir jisai dar irgi vėluoja, tai aš šiek tiek greičiau, aš šiek tiek jį aplenkiau. Aš esu šešėlinė pranešėja nuo SND, nuo socialdemokratų frakcijos, tad pirmiausia norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Mes iš tiesų puikiai padarbėjome kartu su ponu Zviefka. Ir yra vienas punktas, dėl kurio tenka šiek tiek gailėtis. Vykdomosios komis... Vykdom... Äh, äh, pasiūlymas äh, dėl sujungimo tų teisės aktų jau gyvoja keletą metų, tačiau jis neatsižvelgia į kai, kuriuos, kai kurias dabartinės realijas pristačiau kai kuriuos pakeitimus. Pirmininkė, jūs turbūt pasakysite, kad tai yra e, negaliojantis ir netinkami pakeitimai. E, tačiau man atrodė, kad labai svarbu, jog šiandieną būtų vystoma tam tikra partnerystė, kuri šiek tiek skirtusi nuo to, kas yra nustatyta tradiciniuose teisės aktuose, kalbant apie e, santoką. Taigi norėčiau, kad ir komisija pagalvotų, kaip galima teisiškai pažiūrėti į tas naujas e, šeim, šeimos sąjungas, nes e, vaikai čia svarbiausia visai nesvarbu, e, susituokia tėvai ar nesusituokia, skirtingų lyčių ar tos pačios lyties. Aš manau, kad jeigu yra įstatymas, kuris leidžia tiem žmonėms gyventi kartu, tai turi būti e, įrašyta į visą teisiną. Tai čia ir komisijos norėčiau paprašyti, kad būtų atsižvelgiama į tokius dalykus. Dabar tikrai nenoriu pradėti iš naujo su jumis ginčytis, tačiau paprašysiu, kad tie pakeitimai būtų priimti duomen. Labai puikūs yra kompromisai, kurių man pavyko pasiekti to, su ponu Zviefka, kalbant apie vaiko priežiūrą, apie vaiko išklausimą, apklausą, atsiprašau, e, apie tai, kur ta apklausa turi vykti ir kaip priklausomai nuo vaiko amžiaus, e, kad būtų numatytos tarpininkavimo galimybės, kad tai užtikrintų teisėjai ir kad tas tarpininkavimas, kaip ir tar, e, teisinė pagalba, būtų padengiami, e, jeigu žmonės patys negali jų finansuoti. Visa tai noriu, kad būtų daroma atsižvelgiant į vaiko gerovę, ne į tėvų, ne į partnerių gerovę, bet į vaiko būtent gerovę. Aš manau, kad štai čia tokios yra pasiūlytos naujovės ir tikiuosi, kad taryba yra pasirengusi į tas naujoves atsižvelgti. Ačiū. Dėkoju. Manau, kad e, ponas Zviefka e, būtų e, su mumis, jis tikriausiai sureaguotų į pirmąją jūsų pasisakymo dalį ir pasakytų, kad gerai, kad komisija apribojo savo darbą ir siūlo tik tai išdėstyti šį reglamentą naują redakciją. Komisija. Dėkoju. E, ir, ir mano kolegė ir aš pati norėtume šiek tiek pakomentuoti. Visų pirma, norime e, jūsų komitetui padėkoti už puikų bendradarbiavimą, rengiant e, šį pranešimą ir kompromisinius pakeitimus, apie kuriuos šiandieną kalbame. Ypač norėtume padėkoti pranešėjui, ponui Zviefkai, kurio dėja nėra kol kas su mumis už labai veiksmingą bendradarbiavimą. Iš pirmininkaujančiosios valstybės narės išgirdome apie dabartinę padėtį taryboje, tai nėra reikalo man to kartoti. Tačiau noriu e, padėkoti parlamentui už tai, kad iš tikrųjų savo pakeitimuose sutelkia dėmesį į pačius svarbiausius dalykus šioje naujojoje redakcijoje. Vaiko išklausimas, tarpininkavimas ir vaiko įkūrinimas iš tikrųjų yra patys svarbiausi elementai. Šiame pasiūlyme aš tikiuosi, kad pabaigsime dėrybas taip pat ir dėl tų temų sėkmingai. Dabar trumpai sureaguosiu į e, e, parlamento narės Gebhardt užduotą klausimą dėl santykio tarp vaiko ir jo tėvų, kurie galbūt neįprastai sustokia būti ar neužregistravę savo partnerystės gali būti. Pažiūrėkime, kaip reikalai čia klostosi. Iš tikrųjų, kai komisija rengė savo pasiūlymą, mes buvome įtraukę taisyklę, kuri būtų leidusi tėvams pasirinkti teismą skirybų bylai nes tai yra labai svarbu dėl tėvų atsakomybės e, reikalų. E, tačiau pagal geresnių reglamentavimo taisyklės komisija vis tada turi pateikti įrodymus, faktus įrodančius, kad e, dabartinis tekstas sukelia praktinių problemų. Ir dėja, e, reglamentavimo tikrinimo tarnyba nepatvirtino tokių mūsų minčių. Mes e, pagal reglamentą turime e, centrinės institucijas, kurios remia vaikus tėvų atsakomybės bylose, todėl e, Dėl kitų dalykų nėra atitinkamos statistikos, vadinasi, ir įrodymų. Ir turbūt nenustepsite išgirdę, kad e, praėjus savaitė po to, kai taryba, reglamentavimo taryba atmetė mūsų pasiūlymą, e, Praėjus e, vienai savaitėj taryba balsavo dėl reglamento nuosavybės klausimais. E, kolegė minėjo, kad e, svarstant šį dokumentą reikia valstybių narių e, vienbalsiškumo ir tada mes jau supratome, kad nepavyks e, e pasiekti taryboje vienbalsiškumo, kalbant e, apie e, įvairias santokos rūšis, ar tai būtų registruota partnerystė, ar partnerystė, ar partnerystė tarp tos paties lyties žmonių. Todėl mes ir susitelkėme į diskusijas dėl naujos redakcijos, nes e, galvojame, kad svarbiausias dalykas vaikams e, yra e, labai aiškiai žinoti, kokie bus santykiai su kiekvienu iš tėvų po E, skirybų. Ir matyt, kitą kartą peržiūrint šitą e, dokumentą e, jau bus galima įtraukti labai aiškės tai, taisyklės dėl bendro gyvenimo. Dokumentas šiek tiek atsilieka nuo gyvenimo faktų ir kol kas mes bandėme uh, pasivyti gyvenimą, bet kol kas to padaryti nepavyko. Dėkoju. Taigi, e, man atrodo, šiuo mes ir išklausėme visus pasisakymus e, dėl šio darbo tvarkės punkto ir galime pereiti prie šešto ir septinto darbo tvarkės punktų drauge. Turime kalbėti apie reglamentą, pagal kurį mm, nustatoma e, paslaugų e, elektroninė kortelė ir susijusios administracinės priemonės. Mūsų pranešėjai yra ponia Gebhardt ir e, jai ir suteiksiu dabar žodį. Um. Ačiū, ponas pirmininkė. Šitie du e, pasiūlymai direktyvos ir reglamento pasiūlymas siekia įjungti į įvesti elektroninę kortelę. E-card. Europos paslaugų elektroninę kortelę. Bet tačiau neaišku, kas tai iš tikrųjų yra. Kai susitikome su šešiniais pranešėjais, iš įvairių politinių frakcijų mes apie tai labai ilgai kalbėjome, kėlėme įvairius klausimus. Tuos klausimus vėliau kėlėme ir kituose forumuose, o būtent e, koks, kokia būtų pridedamoji vertė to pasiūlymo, kurį pateikė komisija. Ypatingai turint galvoje įvairius ES jau egzistuojančius instrumentus. Kitaip tariant, e, vien, vieno langelio principas, vieno uh, atsakingos mens principas ar ten profesinio leidimo ir panašiai. Sauvit. Tai turėtų leisti administracijoms bendradarbiauti valstybėse narėse. Na, parlamente dar ir dabar yra kalbama apie elektroninius valdžios vartus, daug instrumentų yra aptarinėjama, kai kurie iš jų yra kuriami, o man rūpėtų išsiaiškinti, kokią pridedamąją veik, vertę duotų ta Europos paslaugų e-kortelė. Tai e, nes kol kas atsakymai, kuriuos gavau į šį klausimą, manęs netenkina. Man svarbiausia yra, kokiagi čia būtų pridatamoji vertė. Džiaugiuosi, kad paskutinio posėdžio metu dalyvavo komisija, jau ir tada sakiau, kad jūsų atsakymais komisija mes nesame patenkinti. Uh, Na ir kalbant apie e, generuojamus e, kaštus, kuriuos, e, kuriuos palėtė ponas Buda, mes irgi nesame jais patenkinti. Taip kad čia yra dar visa eilė klausimų, į kuriuos atsakyta taip ir nebuvo. Aš ir toliau kuriu tą nuomonę, jau vieną sukūriau, buvo parengta iš mano pusės visa eilė pakeitimų. Uh, ir dalyvavau viename viešame e, posėdėje. E, tame viešame posėdėje taip pat buvo komisijos atstovas ir jo metu tas atstovas pasakė, taip, mes žinome, kad tekstas nėra tobulas, e, jis tikrai labai, skubotai labai surašytojas, aš pasakiau, gana. Ne Europos parlamentas turi tobulinti komisijos tekstus taip, kad tie tekstai pagaliau įgautų kažkokią prasme. Komisija turi pateikti kažkokius prasmingus tekstus, taigi komisija tegul pasiima tą tekstą ir tegul mums pateikia labiau apgalvotą pasiūlymą. Jeigu komisija būtų pasiūliusi sukurti valstybėse narėse tokias vietas, kuriuose būtų galima geriau bendrauti e, e, vieno langelio principo su solvit ir panašiai, e, tai tada aišku, kad būtų kažkokia pridedamoji vertė, tačiau to nebuvo pasiūlyta. Čia yra pasiūlyta kažkas, kas ja, ką mes jau turime numatytą paslaugų direktyvoje. Visa tai buvo patvirtinta parlamento e, daugumos ir man susidaro toks įspūdis, kad e, čia yra įvestas kilmės šalies principas, bet tas principas įvestas netiesiai, o per šoninės duris. Na, dar buvo sakoma, kad e, ta elektroninė kortelė svarbi statybos sektoriui, e, nes e, kalbant apie tarptautiškai vykdomas kažkokias profesijas, tai būtent statybininko profesija ir yra tokia. Mums atrodo, kad didžiausia problema šioje srityje kyla draudimo srityje, ji nėra išspręsta, komisija nesprendžia, jeigu jūs norite kažką tai padaryti naudingo, pabandykite tą problemą uh, galų gale kažkaip gvildenti ir nekurkite tokių instrumentų, kuriais nebus galima to padaryti, kuriais nebus sprendžiamos problemos. Aš norėčiau pasakyti, kad tai, ką siūlo komisija šiais dviem tekstais, e, valstybėse narėse sukurs labai daug nepriklausomų darbuotojų kurie užsiregistruos savo šalyse, kurie turės savo šalyse tą vadinamąją e-kortelę. E, ir e, jie bus iš tikrųjų ne savarankiškai dirbantys darbuotojai, o komandiruoti darbuotojai. Ir man atrodo, kad tokia situacija tikrai yra nepriimtina. tą matėme mės, mėsinių e, atvejų mėsos parduotuvių. Ir čia Niderlandai pateikė skundą. Mes pasakė, pamatėme, kad tarp valstybių narių draudimo sistemų atsiranda ne lygybė, o tam tikra konkurencija. Mes norime, kad būtų vidinė rinka galų gale, o kad jinai veiktų tinkamame lygmenyje, o ne nereikalinga konkurencija. Dėl to aš nusprendžiau nepateikti savo pareik, parengtų um, pakeitimų, tačiau norėčiau pasakyti, kad komisijai siūlome iš esmės išnagrinėti tą dokumentą, kurį mes jai gražiname. Tegul jinai peržiūri tą dokumentą. Mes manome, kad dabar, dabartinė situacija tai yra pats geriausias sprendimas. Ačiū. Thank you very much. Uh, any... Dėkui. Ar norėtų kas nors kalbėti šiuo klausimu? Ponas Būda. Da, mulțumesc, domnule. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Aš e, pasisakau kaip šešėlinis pranešėjas. Diskusijų buvo jau daug, norėčiau pasveikinti pranešėją. E, už tai, kad paragino komisiją patobulinti savo pasiūlymą. E, na, reikia kalbėti aiškiai, dabar mes komisijai negalime šio dokumento nusiųsti atgal. Tai būtų tarsi geltonos kortelės parodymas. Žinoma, mes galime tą pasiūlymą atmesti, tačiau mano nuomonė, nereikėtų dabar taip imti paprasčiausiai ir atmesti komisijos pasiūlymų. pasiūlymą. Tiesiog mums reikėtų patiems sukurti turinį šiame pasiūlyme, nes mes esame teisės aktų kūrėjai, dalyvaujantis bendrame teisės aktų kūrimo procese. Taip dabar trūksta dokumente e, aiškumo, kaip ir kitais kai kuriais atvejais jo pritrūksta. Tai kasgi vyksta? Europos paslaugų e-kortelė būtų skirta palengvinti visą eilę paslaugų ir apskritai gyvenimą valstybėse narėse. Ji gali būti išduodama žmonėms savanoriškų pagrindų, ji neturi būti privaloma. Kiekvienas paslaugų tiekėjas gali pasirinkti, naudoti tą kortelę jam ar nenaudoti. Kita vertus, kai kurios paslaugos Kai kurios paslaugos turi būti teikiamos per paslaugų e-kortelę. Yra tokių paslaugų, kurios teikiamos vienose šalyse, tačiau kitose ne. Kyla įvairių netipinių situacijų. Tai aš nenorėčiau dabar imti tai paprasčiausiai ir atmesti. Mes Strasbūrė diskutavome apie tai, kad kaštai nebus dideli, todėl apie juos net neverta diskutuoti, kol komisija neduos savo atsakymo. Mes Strasbūrė pareikalavome, kad tas atsakymas būtų duotas raštu, tačiau kol kas mes jo dar negavome, bent iki vidurdienio jis nebuvo mums atsiųstas ir jeigu yra prisimami kažkokie įsipareigojimai, tai tuos įsipareigojimus reikia gerbti ir vykdyti. Aš nemanau, kad klystu. Ir paslaugų direktyva, ir ši direktyva gali egzistuoti pagrečiui. Tuose pakeitimuose, kuriuos mes teiksime, reikėtų numatyti tokius instrumentus, kuriuos galima naudoti arba jų nenaudoti, kad tai nebūtų privaloma. Bet turint galvoje būtent tai, kad e, darbuotojams ir jų darbui ir darbo sąlygoms tai tiesiog palengvintų gyvenimą. Taigi reikėtų kažkokių iniciatyvų, kuri duot, kurios duotų pridedamosios vertės ir mes tikimės, kad komisija dalyvaus e, šiame procese, kuris buvo pradėtas ir galų gale atsakys į Strasbūrę užduotą klausimą. Uh, Dėkuoju. Pone Peržeron, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už man suteiktą žodį. Kokiagi yra šiuo atveju procedūra? Europos komisijos uh, dabar turėtų būti žingsnis toks, ponia Gepard ir parlamentas prašo paaiškinti, kas ir kaip. Uh, kaip e, šiuo atveju turėtų būti paprastinama ES teisė. ES komisija siūlo sukurti dokumentą, kuris patvirtintų, kad asmuo e, savo kilmės šalyje irgi vykdo kažkokią ekonominę veiklą. E, tuomet asmo galėtų teikti paslaugas į e, savo šalį arba kurtis kitoje šalyje, kur, pateikiam, kur jisai gauna kortelę. Europos komisija pasisako už laisvą asmenų ir paslaugų judėjimą. E, Tačiau tikrasis tikslas yra pašalinti nereikalingus administracinius barjerus, tačiau viskas yra netaip paprasta. Kol kas pasirodė, kad e, dėl šio siūlymo vyroja pats didžiausias įmanomas neiškumas, niekas nepadės čia supaprastinti teisės nuostatų neegzistuojančios praktikos. Pone Gebart labai teisingai pasakė, kad yra labai daug ES teisės aktų dėl vartotojų apsaugos, paslaugų direktyva, dėl keitimos informacija tarp administracijos struktūrų. Kam dar tas vienas e, tekstas? Manau, kad mūsų pranešėja teisingai klausia, kokią pridėtinę vertę atneš tas papildomas tekstas. Ir aš visiškai pritariu pranešėjos nuomoniai ir analizai tos e-kortelės e, išdavimo procedūra labai komplikuota e, kilmės šalyje. Pati procedūra, kaip jau sakiau, yra sudėtinga, pernelyg trumpas numatytas viso dosie parengimo laikas ir galiausiai nėra numatyta jokia kontrolė. E, kompetitingų struktūrų ryšiai irgi neapibriežti, neaiškus, nėra numatytas jokio įgyvendinimo darbų tvarkarašių. Kalbame apie statybų sektorių, jis sakoma, labiausiai laukia šios direktyvos. Tai yra ir tas sektorius, kuris kelia daugiausia problemų. Ir Evlin teisingai priminė, kad draudimo srityje irgi ne vienodos e, sąlygos visiems yra numatytos. Tai yra ta problema, kurią reikia spręsti. Ir aš dar pridurčiau dar vieną problemą, kurią puikiai žinau. Prancūzijoje bent jau mes tą problemą turime, nežinau kaip kitur. Nėra jokio centrinio registro, kur būtų kalbama apie uh, E, teisinį įmonės likvidavimą. Jeigu teisinės likvidacijos sulaukia įmonė viename departamente, galima sėkmingai atsidaryti ir veikti kitame. Tai toks asmuo, kurio įmonė bus pagauta vykdžiusi nelegalią veiklą, galės sėkmingai vykdyti tai kitame regione ar kitame, kitoje šalyje. Tai reiškia, kad vartotojai šiuo atveju nebus apsaugoti jokių būdų. Manau, kad praktiniai tie aspektai nebuvo kaip nors išanalizuoti, nebuvo um, atsakyta į šios klausimus ir kol kas aš irgi savo balsą atiduočiau tiems, kurie siūlo atmesti šį komisijos siūlymą. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. A, dar kas nors iš kolegų nori pasakyti, regis ne, tada kviešiau Europos komisijos atstovus pridurti, ką jie norėtų. Much, Chen. Dėkuoju, pirmininkė, labas vakaras, ponios ir ponai. Sureaguosiu į ponios Gebhardt pirmąją mintį. E, kad e, tekstas buvo tarsi buvo iš dalių surinktas į vieną. Čia šioks toks nesusipratimas, taip. Mes sakome, kad tekstas nėra galbūt tobulas, o jums kaip teisės aktų kūrimo institucijai e, galbūt ir reikės jį šiek tiek patobulinti, bet kad jis buvo sumestas į vieną krūvą iš kelių dalių, aš nesutikčiau. Tiek ponė Gebhardt ir ponas Būda e, minėjo klausimus užduotus komisijai. Šešėliniai pranešėjai savo posėdėje juos nusprendė mums pasiūsti. Mes laukiame iki šios dienos e, vidurdienio prieš pateikdami jums atsakymus nes e, supratome, kad e, bus pateikta ir papildomų klausimų e, laikotarpiu nuo 16 pranešėjų sustikimo iki šios dienos ir tada pateiksime jums atsakymus. E, taigi, tuos atsakymus e, jūs gausite arba iki šios dienos pabaigos, jeigu nebus papildomų klausimų, arba jeigu jų bus, tai tada vis tiek labai greitai tuos atsakymus gausite. Žinoma, yra didžiulė nuomonių įvairovė dėl e paslaugų kortelės pridėtinės vertės. Akcentuočiau, kad e, tokia kortelė viena iš daugelio priemonių padedančių paslaugų teikėjais yra e, bendrėjai kontaktiniai punktai, yra kitos priemonės, bet e-kortelė e, yra papildymas, o ne dubliavimas. E, tai yra prieigos prie rinkos priemonė. Jos tikslas padėti nedideliems, smulkiems paslaugų teikėjams, norintiems dirbti kitoje valstybėje narėje, tai ir padaryti. Taigi, e, e kortelė yra parama, tai nėra burtų lasdelė ir aš tikiuosi, kad paslaugų tiekėjai ypatingai smulkios ir vidutinės įmonės, jai atsiradus, tikrai pajus, kad jų gyvenimas pagerėjo. Pane Gebhardt norėjo sureaguoti, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Budar. Net jeigu mes mąstome ir visiškai skirtingai, manau, kad darbą pradėjome kartu puikiai. Norėčiau dėl to, ką sakė Europos komisija, pataisyti porą dalykų. Pirmiausia, iš tikrųjų, aš pam, paminėjau tuos dalykus, kurių Strasbūrė nepasakė Europos komisija, bet viešo posėdžio metu Briuselėje anksčiau tai buvo pasakyta. Ir aš pacitavau labai tiksliai, ką sakė Europos komisija. Ir galiu pakartoti, kad būtent komisija tą ir pasakė, kad tekstas buvo parengtas labai skubotai. Na, nedažnas e, tarnautojas apie savo tekstą ims taip ir pasakys. Ir aš manau tai, kad buvo taip pasakyta, tai yra svarbus rodiklis. Iš tikrųjų, klausimams skirtas laikas bėga, vyko sustikimas su komisija. Jau buvau savo E, klausimus pateikus išėlinims pranešėjams, kad jie savuosius galėtų pridurti ir mes kreipėmės į Europos komisiją, prašome kuo greičiau atsakyti. Norėčiau, kad Europos komisija e, gerbtų šią nuomonę, šią situaciją ir kad nepasakotų to, kas buvo, ko nebuvo, nes kas buvo, mes žinom. Ir nu, taip pat tikiuosi, kad dabar jau sulauksime atsakymų į tuos klausimus, kurių uždavėm jau daug. Ir šiuo atveju, man atrodo, aiškiai matome, kaip Europos komisija elgesi su Europos parlamentu. Norėčiau dar šį beitą patikslinti. E, dar šis beitas man labai rūpi. Aš irgi noriu, kad turėtume tokią vidaus rinką, kuri veikia sklandžiai, kad būtų laisvai teikiamos paslaugos, kad laisvai galėtų kurtis įmonės, ir kad jos galėtų kurtis pagal aukščiausius standartus. Tačiau mano e, frakcijos nuomonė, pirmiausia, akcentas turi būti dėdama, dedamas prie didžiausių vard, bendrų vardiklių. Turi būti tinkamai ginamos vartotojų teisės, turi būti užtikrinta socialinė sanglauda ir taip toliau ir panašiai. Na, o toks momentas, kurį pergyvename dabar, kai skeptiškai ES žiūri daugelis piliečių, turime žiūrėti, kokius signalus siunčiame išorės pasauliui, taip sakant. Mes e, turime sakyti savo klausimą, ar norime kažkokios rinkos be taisyklių, ar pasisakome e, už aukšto lygio atviras rinkas. Pone Būda, jūs kalbėjote apie architektus, bet architektai juk dirba visur Europos Sąjungoje ir jiems nereikia kažkokių papildomų priemonių tam. Jie naudojasi paslaugų direktyva, pagal ją gali puikiausiai dirbti, dirba su tais asmenimis ir struktūromis, kuriuos mes įsteigėme, aš su jais diskutavau, kitos socialinės profesinės kategorijos, kurios irgi e, remiasi tą direktyvą, sakė, kad sistema jau yra ir jinai puikiai veikia. Turime visą informaciją apie tai, ko mums reikia kalbant apie administracinių, administracinių struktūrų bendradarbiavimą, yra dalykų, kurie mane stebina. Aš klausausi to, ką man sako žmonės, kurie dirba ir kuriuos pirmiausia paliečia tie teisės aktai. <laughs> Tai jie ir sako, kad šio papildomo teisės akto jiems nereikia. Būtent dėl to lieku prie savo nuomonės. Manęs ir toliau neįtikinote, neįtikinote dėl to, kad reikia tokios priemonės, e, nes turime kitų priemonių tos priemonės gal nėra tobulos ir neveikia tobulai, bet e, jas galima juk pagerinti, ar ne, kad jos veiktų geriau, o ne tiesiog nuspręsti sukurti dar vieną papildomą priemonę. Ir galiausiai paslaugų teikėjai e, ir, ir vartotojai nebežino, kas už ką atsakingas ir į kokį langelį kreiptis prireikus. Nes to neiškumo, kam jau kam, bet profesionalams tikrai nereikia. Ačiū. Pone Buda, labai trumpai prašau. Nu trumpai, aš irgi nepritariu tam, ką pasakė komisija, jeigu mes, negav, mes negavome dabar termino iki šios dienos vidurdienio, vidurdienio, toks terminas buvo nustatytas jų atsakymui, bet nereikia pamiršti, kad komisija nori pateikti tam tikrus instrumentus um, tam tikroms profesijų kategorijoms, kurios negalės naudotis tais instrumentais, kurie jau yra rinkoje. E, elektroninė kortelėgi yra tik viena iš priemonių, kuri būtų naudojama šalia to, kas jau egzistuoja. Dėkoju. Jeigu neklystų, gruodžio pirmą yra ta data, kiek kada galima pateikti pakeitimus. 2017 metų be abejo gruodžio pirmą. Tuo mes baigėme šio punkto nagrinėjimą ir pereisim prie kito, pratėsime uždarą posėdį, tad kviečiu tuos, kurie neturi dalyvauti uždarame posėdėje, dabar palikti mūsų posėdžių salę. Dėkoju.